Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eh, tisztelettel köszöntök mindenkit a... Gerbiami kolegos, norėčiau jūs visus pasveikinti, susirinkusius į popietinę mūsų posėdžio dalį. Ir iš karto pereisime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra dešimtas darbo tvarkės punktas. Tai yra tyrimo tema tvarumo aspektas vertinant paramos įmonėms iš struktūrinių ir sanglaudos fondų veiksmingumą. Čia mes kalbame apie tyrimą, apie studiją ir po to yra numatytos diskusijos. Atsakinga pranešė yra ponė Monika Holmeier. Ji dėja atsiprašė, kad šiandien po pietų negalės dalyvauti posėdėje ir kolegos Markuso Piperio paprašė ją pavaduoti, pristatant šį darbo tvarkės punktą, todėl suteiksiu žodį mūsų kolegai ponui Piper. Ja, dank, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Olmaier įvertino šį tyrimą, pagrindinius jo rezultatus Ir šioje studijoje yra kalbama apie tai, kaip komisija ir jos politikos skyrius įvertino atitinkamą situaciją ir tai yra aišku, kad par, vertinant paramą įmonėm nuo paraiškos e, pa, pateikimo iki, iki paramos gavimo, per visą šį procesą iškyla visa eilė įvairių problemų. Jūs tikriausiai žinote, kad uh, E, yra tam tikros sąlygos, kaip galima gauti ES paramą. Ir to, viena, pavyzdžiui, iš tų sąlygų yra tokia, kad per tam tikrą laiką turi būti sukurtas tam tikras skaičius darbo vietų, taip pat projektas turi turėti inovatyvų charakterį. Ir po poros metų taip pat reikia pateikti atitinkamus dokumentus, kad laikaisi tų kriterijų ir atrodo, kad daugumai įmonių tai yra pernelik sudėtingas uždavinys. Uh, E, jos nori paprastesnių, aiškesnių gairių, kažkokių rodiklių, e, pagal kuriuos būtų galima paprasčiau e, įrodyti, kad laikomasi to pirminio projekto. Tokia būtų esminė mintis ir man atrodo, kad mums politikams, kalbant apie struktūrinius fondus, tai turėtų būti uh, E, esminė mintis, kad mes turėtume supaprastinti e, procesus ir taip pat turėtume aiškiai pasakyti, ko mes siekiame e, skirdami tas lėšas. Mm. Iš esmės buvo svarbu įvertinti paramos įmonėms prasmingumą Ir kalbant apie tą įvertinimą, galima pasakyti, kad kalbant apie stambes įmonės, galima pasakyti, kad dažnai susiklosto tokia situacija, kad tos įmonės vis tiek e, investuoja, nepaisant to, ar, ar jos gauna papildomą paramą iš ES lėšų. Ir tai yra tokia patirtis, kuri yra susijusi su tuo, ką mes pastebėjome daugelį Europos šalių, kad jeigu, pavyzdžiui, stambios įmonės nusprendžia įsikurti kažkokioje tai vietoje, tai jos tą sprendimą priema dėl rinkos, dėl energijos kaštų, dėl transporto situacijos, o visai ne dėl e, paramos iš ES lėšų, kurią galbūt įmanoma gauti. E, ir tai, ką komisija čia pateikė šioje, šia, šiame tyrime, tai tiesiog patvirtina šitą patirtį. Ir todėl man atrodo, kad labai gaila, kad parlamentas, ypač regionų plėtros komitetas, aš pats esu vicepirmininkas tame komitete, pasisakė priešingai. Regionų plėtros komitetas e, norėtų, kad stambios įmonės, stambus koncernai ir toliau gautų ES paramą. Ir tai tarsi prieštarauja šio, šio tyrimo rezultatams ir mes dabar turėsime kažkaip e, elgtis su tuo politiniu rezultatu, kažką su juo daryti. E, dar kol kas vyksta trialogo dėrybos ir mes turime daryti viską, kad e, čia nepersistunktume ir galbūt turėtume nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių, turėtume, e, jos turėtų būti mūsų paramos centre. Taigi tiek trumpai apie šio, šio tyrimo rezultatus. Ačiū. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Ačiū. Noriu mūsų tarpę pasveikinti ponus Gloma ir, ir Sant. Šio tyrimo bendra autorius ir suteiksiu jiems nedėlzamą žodį. Skirdamas 15-20 minučių prašau pristatyti svarbiausius tyrimo aspektus, juos apibendrinti tam, kad turėtume galimybę vėliau ilgiau padiskutuoti. Prašau. Thank you for giving us the floor, Mr. Deutsch. Ačiū, pane Deutsch, už suteiktą žodį. Ačiū už uh, suteiktą galimybę pristatyti svarbiausius uh, šio tyrimo aspektus uh, mūsų Atlikta literatūros peržiūra atskleidžia, kad ES parama tikrai nėra pats svarbiausias faktorius apsisprendžiant įmonėms e, perkelti savo gamybos vietą. Svarbiausi kriterijai yra rinkų artumas, e, transporto, trans, prekių transportavimo galimybės ir kiti aspektai. Trumpai pristatysiu šio tyrimo išvadas, trumpai pakalbėsiu apie jo tikslus, metodus, kur, kuriais vadovavomės atlikinėdami šį tyrimą. Taigi pirmiausiai apie tai, ko buvo siekiama atliekant šį tyrimą. Buvo ieškama atsakymų į du svarbiausius klausimus. Tai yra pirmiausiai pagal 57 straipsnio reikalavimą dėl e, tvarumo ir tame straipsnėje, e, tiksliau dėl, dėl investicijų trukmės, ilgalaikiškumo, nes įmonės, kurios gauna paramą iš ES, privalo penkerius metus e, vykdyti gamybą tinkamoje vietoje, yra numatomos kai kurios išimtis, pavyzdžiui, mažoms sudėtinėms įmonėms tas e, laikotarpis gali būti sutrumpintas iki trijų. Mėnesių kitas su 57 straipsniu susijęs svarbus aspektas, taip pat susijęs su gamybos pajėgumų perkelimu 57 straipsnėje numatyta, kad jeigu įmonė, kuriai buvo teikiama parama atgevinti gamybai, jeigu ta įmonė perkelia savo gamybos pajėgumus į kitą vietą, negali gauti paramos iš struktūrinių fondų. Be investicijų ir gamybos ilgalaikiškumo reikalavimo yra ir kitas rytis susijusi su parama iš struktūrinių fondų. Šiem tam skiriama 70 milijardų eurų, maždaug 20 procentų visų struktūrinių fondų lėšų. Tai yra parama verslo tvarumui Mes e, tvarumo terminą taikome ne siaurąją prasme, tačiau taip pat ir kitai veiklai, susijusiai su įmonės veikla, nustojus teikti struktūrinių fondų paramą, kalbant apie 70 milijardų eurų minėtos sumos paskirstimą, 40 procentų maždaug skiriama tiesiogiai MVI paramai, kiti 40 procentų kitokio pobūdžio paramai mažoms ir didelėms įmonėms ir 20 procentų skiriama darbuotojų kvalifikacijos kelimui arba perkvalifikavimui. Kodėl mums turėtų rūpėti tvarumo aspektas komisija pristatydama savo paramos verslui šeimas pateikia įdomius statistinius duomenys. 50 procentų ES įsteigtų įmonių išsilaiko pirmosius penkerius metus. Šioje skaidrėje matote išsamesnės informacijos apie įmonės, kurios buvo įsteigtos 2008 ir kiek jų dar veikia po dviejų metų 2010. -aisiais. Ir kaip žinote, tai, kaip matote, skirtumas yra nemažas. Atskiriuose valstybės narėse, mm, kai kurio jų, iš jų siekia nedaugiau nei 80 procentų, kitose padėtis yra sudėtingesnė. <clears throat> Gamybos perkelimas kelia daugiausiai e, rūpešių parlamento nariams. Nuo 9 iki 14 metų šimtas klausimų buvo identifikuota susijusiu su įmonių perkelimu nes įmonės iš vienų regionų persikelia į kitus regionus Europos Sąjungoje ir pasinaudoja ES teikiamą paramą. Čia matote, iš kokių šalių daugiausiai klausimų esame sulaukę, pavyzdžiui, 19 iš Portugalijos gavome klausimų, kurios išreiškimas susirūpinimas didelėmis bendrovėmis perkeliančiomis savo gamybą ir gaunančiomis ES paramą. kaip mes vertinome tą susidomėjimą susijusius su mūsų atliekamų tyrimų, mes vertiname ne tik reglamentuojančius teisės aktus, žiūrėjome, kokia buvo iki šiol sukaupta patirtis, tačiau taip pat bandėme atlikti ir ateities vertinimą. Ponas Dač minėjo, kad siūloma keisti nuo 14-20 metų reikalavimus susijusius su investicijų ilgalaikiškumu, investicijų trukme ir siejant e, su šiais pokyčiais atitinkamą paramą didelėms įmonėms. Mes bandėme pasiremti tiesioginė verslo struktūrų sukaupta patirtimi vietose mes pateikėme atitinkamus atsip, liepimus iš 67 e, administracinių e, institucijų ir 42 audito tarnybų. Jos pateikė savo vertimus susijusius su investicijų trukme ir tvarumu. Teisinio dokumento peržiūra, kurią pateikėme, joje atspėjo atspindimi labai aiškiai e, struktūrin, su struktūriniu fondu parama siejami e, siekiai, nes naujasis reglamentas daugiau dėmesio skiria tvarumui, taip pat reikalavimai taikomi investicijų trūkmiai e, laikui bėgant tapo tikslesni, išsamesni, Taip pat ir išimtis, kurios yra taikomas atsižvelgiant į ekonomikos krizę. Pavyzdžiui, tais atvejais, kuomet investicijos negalėjo būti išlaikytos arba jų mastas, tai e, operatoriui ne, ne visuomet dėl to būdavo veršima kaltė, atsižvelgiant į aplinkybės, kalbant apie administracijos institucijas ir kitas verslo struktūras, kurios gauna struktūrinių fondų paramą vis daugiau kyla nerimo dėl to, kad 57 e, straipsnio nuostatas taikyti tampa vis sudėtingiau. Vertindami gautą informaciją galime išskirti tiek informacinio pobūdžio kliūtis, tiek ir politinio pobūdžio investicijos privalo būti išlaikomas penkerius metus, gamyba negali būti uh, keičiama jos pobūdis, taip pat savininkai negali keistis, todėl kartais auditorams yra labai sudėtinga, ypač didelių įmonių atvejais mm, viską patikrinti ir įvertinti, nes didelės įmonės vykdo sudėtingas e, verslo operacijas ir e, sandorius, todėl visas aplinkybės įsiaiškinti yra pakankamai e, sudėtinga. Ir taip pat sudėtingai vertinti, ar atitinkama verslo struktūra išlaikė investicijas į gamybą. Pamiršau paminėti e, vieną sudėtingą aspektą susijusiu su šio tyrimu, nes e, kai, kai, kurie, kai kurie kai kurio pabudžio veikla prasidėjo tik 8-9 metais ir tam, kad 57 straipsnio nuostatas būtų galima vertinti ir patikrinti, neturi praeiti penkerių metų laikotarpis. Ir praktiškai tik dabar arba kitais metais būtų galima tą padaryti. Taigi vertinant arba apžvelgiant metinės ataskaitas ir jų atitikmenį 57 straipsnio nuostatoms, tai gausite labai, arba rasite labai mažai informacijos, nes paprasčiausiai dar netėjo tam laikas. Trumpai jums pateiksiu informaciją, kurią gavome iš administracinio institucijų struktūrų. 76 procentai mane, kad 57 straipsnio nuoskaitas yra visiškai aiškis, tačiau vaizdas pasikeičia, kuomet gauname atsiliepimus iš šitų įmonių, kurios gauna paramą tiesiogiai. Čia apie 40 procentų mano, kad e, reikalavimai nėra visiškai aiškus ir akivaizdus, kalbant apie atitinkamas gairias, kurias parengė komisija, taip pat manoma, kad jos galėtų būti suformuluotos tikslingiau, kokiu sunkumu patiria E, įmonių valdančiosios administracinės struktūros daugiausiai skundžiamasi dėl verslo operacijų sudėtingumo. Mes tikėjomės, kad daugiausiai bus nepatenkintų dėl sudėtingų teisės aktų. E, nepaisant to, kad 32 procentai vis tik tai mano, kad e, ir teisiniai niuansai yra pakankamai nemaža kliūtis Šiame tyrimė taip pat e, buvo bandoma tiesiogiai bendrauti su verslo struktūromis, kurios gavo paramą iš Europos socialinio fondo, užduodant klausimus e, apie tai, e, kaip gauta parama prisidėjo prie jų tvarumo užtikrinimo. Ir pagrindiniai rodikliai susijęs su stabilumo užtikrinimu dažniausiai taip pat buvo siejami su veiklosios pobūdžiu arba su tam tikrais e, e, gyvendinimo kriterijais, ilgalaikiu planavimu, tvirtomis partnerystės su struktūromis. Visi šie aspektai prisidėjo prie įmonių tvarumo. Taip pat e, projekto rangovų sukaupta patirtis um, buvo įvertinta kaip naudinga užtikrinant tvarumą. Kokias rekomendacijas mes pateikėme iš mūsų peržiūros uh, galima aiškiai daryti išvadas, kad uh, reikia daugiau aiškumo susijusio su gairėmis uh, dėl to, kaip būtina užtikrinti atitikimą 61 straipsnio nuostatoms, galbūt e, auditą vykdančioms institucijoms, administruojančioms, paramą administruojančioms institucijoms būtų galima surengti kokius nors mokymus, siekiant e, leisti aiškiau suprasti, ką reiškia konkretus terminai, kad liktų mažiau erdvės interpretacijoms. Taip pat galime pasiremti teigiamą patirtimį, naudojant atitinkamus rodiklius, kuriais yra, e, pagal kurios yra matuojamas arba vertinamas tvarumas, tačiau kol kas šiam aspektui skiriame nepakankamai e, dėmesio ir nežinome, ar audito institucijos jau yra gavusios pagal 57 straipsnį atitinkamas išsames gairias, pagal kurias turi vykdyti savo auditavimo. Taip pat e, vertinant struktūrinių fondų panaudojimą per šį programavimo laikotarpį, galbūt daugiau dėmesio vertėtų skirti verslo paramos klausimams ir e, atitinkamam atgarsiui gaunamam iš verslo struktūrų, tai galėtų būti labai naudinga atliekant auditą, e, rezultatų auditą, nes e, kai kurios audito institucijos jau yra kėlusios šį klausimą. Taip pat manome, kad būtų verta plačiau skleisti informaciją apie tai, kas verslui labiausiai padėjo išlikti. E, Tik daugiau informacijos apie sukauptą teigiamą patirtį, tą galėtų padaryti įmonių generalinis direktoratas, kuris yra sukaupęs informacijos apie maždaug 900 atvejų, ES paramos verslui atvejų. Ir mes peržiūrėjome visą tą paramą ir ten beveik nieko nekalbama apie tvarumą. Taigi šis aspektas galėtų būti įdomus kai kuriams įmonėms, tačiau mes jam e, skiriame šiek tiek nepakankamai dėmesio, tiek būtų rekomendacijų. Ačiū už dėmesį, jeigu turėtumėte klausimą. Tiszteltel köszönjük, e, Blumeyer. Dėkoju. Norėčiau mm. padėkoti ponai Glaumajer už tai, kad jis pristatė esminius e, aspektus šitos studijos. Tai buvo tikrai labai įdomu. Gerbiami kolegos, dabar pradėsime diskusijas dėl šios studijos. Norėčiau paklausti, ar turite klausimų tyrimo autoriams. Prašau, ponė parlamentarė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau iš pat pradžių pasakyti, kad e, sutinku su tuo, ką ponas e, Piperis pranešė vardu pasakė. Iš tikrųjų yra labai daug klausimų ir ne viskas mus tenkina. Norėčiau pabrėžti du žodžius - tvarumas ir veiksmingumas. Išgirdome, kad e, pusė įmonių negali išgyventi penkis metus gaudamos lėšos, tai reiškia, kad e, tvarumas silpnokas, o veiksmingumas būtų kitas klausimas. 69 milijardai eurų. Iki šiol išleista 40 ar gal net 50 e, milijardų. Nedarbas toliau auga. Inovacinės ekonomikos e, skatinimas nėra konkrečių įrodymų, kad ji būtų skatinama. Tai kyla objektyvus klausimai. Pirmiausia, ar jums netrodo, kad mes tiesiog kalbame apie pinigų leidimą vadovaujantis reglamentais? ar vis dėlto mes kalbame apie lėšų investavimą, ES lėšų investavimą, siekiant konkrečių rezultatų. Kas yra svarbiausia šioje situacijoje? Visos struktūros, taip pat ir komisija ir valstybės narės ko gero, labiausiai suinteresuotas, kaip išleisti lėšas ir kaip pateikti ataskaitą apie tai, kaip lėšos išleistos, o ne pranešti apie tai, kokie yra lėšų investavimo rezultatai. Ir dar, kas buvo akcentuota sprendimų prieimimo procesas ir skaidrumas. Ar esate susidūrę su tokia situacija, kad kai yra nauji, naujas kažkoks sektorius, pramonės sektorius valstybėje narėje ir yra rengiamas projektas ir nesvarbu, kiek tas projektas kainuoja, apie 10 procentų to projekto yra paties projekto rengimo sąnaudos. Tai ką tai reiškia realiai, kiek lėšų lieka įmonėms. Jūs kalbėjote apie tvarumo skatinimą. Bet kas turėtų tvarumą skatinti? Ar kas privalėtų skatinti? Valstybės narės, komisija, ar ir vieni ir kiti? Koks būtų jūsų pasiūlymas? Jūs taip pat rašote apie tvarumo veiksnius ir sakote, kad nėra paprasta nustatyti tuos tvarumo veiksnius. Kalbate apie finansinę krizę, ekonominės situacijos pokyčius ir galiausiai apie politinių prioritėtų pokyčius, pavyzdžiui, po rinkimų. Ar mes galėtume, ar turėtume taip suprasti, kad tie fondai turi būti naudojami remiantis prioritetais, kuriuos nustato konkrečios institucijos po rinkimų. Ar tai turėtų būti kažkoks brandesnis požiūris, kurio turėtų vadovautis komisija, ar nereikėtų kalbėti apie e, projektus, kurie turi ES lygmens pridėtinę vertę, kurie uh, padėtų panaikinti didelius netitikimus. Ir jūs apie tai nekalbate nieko savo dokumente. Kas dar, man atrodo, svarbu jūsų nuomonėje? jūsų dokumente yra fizinis atstumas tarp naudos gavėjo ir struktūrinių fondų e, institucijų, administruojančių institucijose, institucijų. Kas, kaip gal, galėtume atskirti šios du subjektus? Ar kaip tik reikėtų suartinti, ar kaip turėtų būti? Pateikėte gana nemažai pavyzdžių. Bet čia tokie pavyzdžiai gerosios praktikos, tarsi pavyzdžiai. Gal tik apie 30 procentų atvejų, kuriais galima konstatuoti tvarumą. Jūs tik tuos pavyzdžius parinkote. Ir dar kalbate apie šio komiteto vaidmenį ir apie auditorumų vaidmenį. Ir jūs minite veiklos auditą, kuris nedaro išvadų dėl tvarumo, tai 69 puslapyje. Taip pat kalbate apie 2014-2020 laikotarpį Ir galiausiai tik 40 procentų respondentų mano, kad teisinis pagrindas yra aiškus. Paprastai teisinį pagrindą sudaro du reglamentai. Pirmiausia, bendros taisyklės, kurias rengia komisija. Ir antra, tai taisyklės, kurios nustatomos um, viduje. Pavyzdžiui, remintis Lenkijos patirtimi, Lenkija yra didžiausia šalis paramos gavėją. Iš tikrųjų, tas nacionalinis kūrybiškumas, kūrybingumas dažnai yra labai kenksmingas projektams. Ar galėtumėte ir į tai sureaguoti, ką jūs manytumėte? Nacionalinis kūrybingumas, tai, kad jis kartais gali pakengti. Bet kuriuo atveju manau, kad pranešimas yra geras, jūsų dokumentas yra geras, pateikėte daug faktų. Taip pat davėte peno pamastymams, kas, koks yra, kas yra geras projektas, kokie yra sinergijos veiksniai ir taip toliau. Tačiau ta žodinė dalis taip pat mums yra svarbi. Ir prašom, ponas pranešiau, būkite drąsesnis ir galbūt atsakykite kategoriškiau, taip arba ne. Ačiū. Köszönöm. Derek von képviselő úrnak adom meg a szót. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas kolegai Derek Vohan. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėkoju pristačiusiems šią ataskaitę kokie svarbus mums dalykai. Pirmas, pirmoji mano pastaba būtų dėl supaprastinimo struktūrinių fondų naudojimu, kad jis būtų veiksmingas. Pirmiausia, mažoms ir vidutinėms įmonėms jos turi teikti paraiškas ir gauti tas lėšas, o daug MVI atsisako šio fondo lėšų, nes mano, kad procedūra yra per daug sudėtinga ir per daug biurokratiška. Koks būtų jūsų požiūris, kaip būtų galima padaryti sistemą paprastesnė mažoms ir vidutinėms įmonėms? Ir antra pastaba - tvarumas. Manau, kad tai ne vien mažoms ir vidutinėms įmonėms aktuali problema, bet ir tai aktualu visiems projektams. Vietos valdžios institucijos, pavyzdžiui, kreipiasi ES lėšas, gauna lėšas projektams, tačiau kai lėšos baigėsi, projektas nutraukiamas, nes projekte nebuvo akcentuojamas tvarumo elementas, o tai mums yra svarbi problema. Jūs taip pat minėjote, kad svarbi Svarbu keistis gerąją patirtimį, galbūt galėtumėte pasidalinti tą gerąją praktiką. Ir dar vienas dalykas yra sąlygos, kas mums visiems aktualu, galvojant apie kitą struktūrinių fondų etapą, tai apie griežtesnės sąlygas. Ar jūs manytumėte, kad būtų svarbu ar būtina parodyti, kad projektų vykdytojai įrodytų, kad viena iš tenkinamų sąlygų yra tvarumas. Dėkoju. Matau, kad daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai suteiksiu žodį ponui Loma, Blomajer. Jis galės atsakyti į klausimus, o paskui komisijos atstovas ponas Iland turės galimybę pasisakyti. Uh, uh, Dėkoju, Ačiū parlamento nariams už klausimus. Manau, kad galėtume pradėti naują tyrimą remdamėsi tais klausimais, kuriuos uždavėte. Pabandysiu sureaguoti į jūsų pastabas ir klausimus ir galbūt ir Europos komisijos nariai atsakys į kitus klausimų aspektus, galbūt auditorumo atstovai taip pat galėtų prisijungti. Dėl pirmo klausimo ir ryšio tarp e, tvarumo ir veiksmingumo ir ar prasmingi šie reikalavimai. Galiu pasakyti, ką mums sako verslo atstovai. Be abejo, jie norėtų, kad būtų tam tikras lankstumas nėra prasmės reikalauti tvarumo dėl paties tvarumo. Nereikia kažko reikalauti ar kažką turėti, ko nereikia. Galim pagalvoti, pavyzdžiui, apie tokį projektą, kurio metu investuojama į programinę įrangą ir po dviejų, trijų metų ta programinė įranga daugiau nebenaudinga. Tai akivaizdu, kad tada reikėjo investuoti į kažką kitą ar atnaujinti programinę įrangą, bet tą pačią pasilikti nebėra prasmės, nebus veiksmingo projekto tokiu atveju. Tai ta prasme, kai mes e, nagrinėjome parlamento pateiktus pakeitimus komisijos pasiūlymui dėl bendro reglamento, Ten buvo išsakytos pastabos dėl tų penkių metų ar trijų metų laikotarpio investicijoms į mokslinius tyrimus, kai technologiniai pokyčiai um, užtrunka ir verslas taip pat sako, kad iš tikrųjų kai kuriais atvejais yra prasmės numatyti tokį laikotarpį, kitais atvejais ne. Dar vienas klausimas, kurį uždavėte panas Liberatskė, tai projektų pasiūlymo sąnaudos, projektų rengimo sąnaudos ir mm, ko gero pats iš dalies atsakėte, klausdamas, ar e, įmonės neatsisako tiesiog tų lėšų Ir Junktinė karalystė, pavyzdžiui, taip pat dažnai mums e, užduoda tą klausimą. Sako, mes turime samdyti labai brangius konsultantus rengiant projektą, reikia labai daug laiko, lėšų, susitikimų, ar tikrai verta investuoti šias pastangas. E, jeigu mums pirmą kartą pateikus paraišką, pavyzdžiui, nepasisekė. Taigi yra tokių abejonių, bet bent jau mūsų patirtis rodo, kad tokios abejonės dažniausiai kyla ten, kur uh, yra ta prabanga naudoti kitus išteklius. Arba jeigu įmonės yra pakankamai apsirūpinusios, kad pačios galėtų tos projektus e, rengti. Mes, pavyzdžiui, e, centrinėje Ispanijoje neturim tokios prabangos ir todėl domimės, žiūrime, ką gali pasiūlyti struktūriniai fondai ir dedame tas pastangas ir uh, mokame tas sąnaudas, kurios yra patiriamos rengiant projektus. Ir dar kas turėtų užtikrinti tvarumą. Pastangos turi būti bendros. Turi būti aiškios gairės, teikiamos ES lygmenių, turi būti domenų bazė gerosios patirties, ji būtų tikrai naudinga, daug žmonių domisi uh, tą gerąją praktiką, bet aišku, svarbiausia postumį turi teikti valstybės narės, nes jos geriausiai žino, kokios yra sąlygos, kokios yra kliūtis, su kuriomis susiduria verslas ir ar nacionaliniu, regioniniu lygmeniu reikia skatinti šias idėjas. Europos Sąjungos audito rūmų vaidmuo, Liberats, ponas Liberatskis minėjo audito rūmus. Mes labai atidžiai žiūrėjome į audito vadovą ir radome labai aiškės nuorodas veiks, į veiksmingumą ir poveikį, bet tvarumas ten nebuvo akcentuotas. Mes taip pat peržiūrėjome veiklos auditą bent jau kiek tai susijęs su struktūriniais fondais. Ir vėl matome, kad akcentuojamas veiksmingumas ir um, poveikis, bet ne tvarumas. Taip pat minėjote teisinį pagrindą. Ar valstybės narės šiek tiek daugiau reikalavimų teikia? Vėlgi, kalbant kai kurių valstybių narių vardu, mano valstybės narės vardu galima teikti, kad kartais taip yra, bet nematome konkrečių nuorodų į 57 straipsnį. Mes neklausėme institucijų ar valdymo institucijų, kaip šis straipsnis interpretuojamas ar taikomas nacionaliniu lygmeniu. gerosios patirties pavyzdžiai. Taip, mes pateikėme savo tyrimę kai kurios pavyzdžius tų įmonių, kurios sėkmingai veikia ir bandome nustatyti, ką jos darė kitaip, kad įstengtų išgyventi pasibaigus projekto finansavimui. Galima būtų daugiau nuveikti, kaupiant tokius gerosios praktikos pavyzdžius, galime pažiūrėti ir pramonės, ir žimtumo generalinių direktoratų, kitų generalinių direktoratų tinklalapiuose yra tos gerosios praktikos domenų bazės. Įdomu pasiskaityti, kokie tie pavyzdžiai gerosios patirties, bet nebūtinai jos suteikia konkrečių žinių, kaipgi elgtis, ką daryti. Yra galbūt ir tų aprašymų kitomis kalbomis, kurios ne visiems skaitytojams įkandamos. Taigi aš manau, kad galima būtų tiesiog konkrečius pavyzdžius pateikti, konkrečius skaičius susijusius su tvarumu, nes yra tos gerosios patirties, kurie būtų galima pasidalinti. Tik tos gerosios patirties studijos yra labai trumpos, jos išsitenka viename puslapyje, jos turėtų būti ilgesnės. sąlygų klausimas. Nesu tikras, kad teisingai supratau, bet e, to nenagrinėjome mūsų tyrime. Ačiū. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, most megadom. Dėkoju, gerbiami kolegos. Dabar sutiksime žodį Europos komisijos atstovui ponui Moregilent žodį. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu uh, regionų uh, ir miestų plėtros generalinio direktorato atstovas. Norėčiau pakomentuoti 57 straipsnį. Iš komisijos pusės norėčiau pasakyti, kad mes labai vertiname, sveikiname šį tyrimą, šią, šią, šią studiją, nes tai iš tiesų e, gera studija dėl projektų tvarumo aspekto ir jūs tikriausiai nenustepsite, jeigu e, E, mes pasakysime, kad mes ne, ne visa, manome, kad ne visos rekomendacijos, nes ne visos išvados e, artimiausiam programavimo laikotarpiui yra tinkamos. Norėčiau pakomentuoti e, iš komisijos pusės. Visų pirma, mes palaikytume pastabas dėl pagalbos stambioms įmonėms nes tai yra susiję su komisijos e, argumentais, kuriuos jį pateikė nuo pat pradžių, e, pradėjus diskusijas dėl e, artėjančio kito programavimo periodo. Bet ir tyrimų rezultatai čia įrodo tai, ką komisija pati patyrė praeitėje, teikdama paramą didelėm įmonėm. Ir kalbant apie 57 straipsnį, čia didelis dėmesys yra skim, skiriamas lokalizacijai, koncent... įmonių veiklos perkelimui. Ir e, nėra labai lengva sustabdyti tą įmonių veiklos e, perkelimą, o ypač tai yra sunku padaryti pasikel, pasitelkus e, ES lėšas ir aš galiu pateikti konkrečių pavyzdžių iš šio programavimo laikotarpio, kur mums pavyko pasiekti šio to ir e, mes bijome, kad artimiausiame programavimo laikotarpyje tos sąlygos dar pasudėtingės. pasudėtingės. Toliau buvo užduotas klausimas dėl mm, programų sudėtingumo ir, e, ir sugebėjimo įrodyti tvarumą. Man atrodo, kad tai tam tikra prasme yra dvi to, to paties medalio pusės. Ir e, tas paraiškų procesas e, yra, turėtų būti pakankamai paprastas kad jis paskatintų ypač mažas ir vidutinės įmonės dalyvauti. Tačiau kita vertus, jisai turėtų būti toks, kad e, paraiškose būtų pateikiama pakankamai informacijos, kad būtų galima nuspręsti, kurie projektai turi daugiau potencialo ir kuriuos, kuriuos projektus e, būtų galima finansuoti iš sanglaudos fondų. Ir mes manome, kad čia labai svarbus yra taip pat vietos institucijų vaidmuo, nes e, o komisija artimiausiame e, programavimo laikotarpį bandys sumažinti e, administracinę naštą, ypač MVI. Ir mes jau pradė, pradėsime diskusijas, dėrybas ir taip pat sieksime to supaprastinimo e, programų vertin, vertinimo komitete, kuriame mes dalyvaujame. Taip pat e, iš mūsų, iš komisijos pusės galima, galime pasakyti, kad e, iš tiesų e, gerai, kad dauguma audito įmonių pakankamai teigiamai vertina e, aiškumo, te, teisinio, iš, teisinio pagrindo aiškumo e, principą. Ir aš manau, kad administruojimas administruojančios institucijos turėtų daugiau e, dėti pastangų, siekdamos paaiškinti tą teisinį pagrindą. Ir manau, kad kitame programavimo periode mes didelį dėmesį skirsime programų uh, užbaigimui. Ir aš pats uh, manau, kad reikia ypatingai remtis e, programavimo institucijomis vietose ir regionuose. Joms ypač aiškiai reikia pasakyti, kokie yra reikalavimai projektams ir ko tikimas iš atskirų regionų. Dėkoju. Köszönöm szépen. E, Napi. Dėkoju. Baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės punktą ir dabar suteiksiu žodį ponui Piperiui. Ja, vielen Dank. Da... Dėkoju kadangi kalbant apie įmonės, mes čia žiūrime, kad tvariai ir tinkamai būtų naudojami struktūrinių fondų e, lėšos, kad būtų naudojamos. Tai e, šios studijos autorių ir komisijos atstovo pasisakymai ta, ta, taip pat įrodo, aš tik tai pageidaučiau, kad mes čia Europos parlamente tos aiškius rezultatus įvertintume šiek tiek rimčiau ir nepalengvintume paramos gavimo būtent stambioms įmonėms, nes e, čia tiesiog yra toks tarsi dulkių siurblio principas, kuomet didžioji įmonė e, susirbia labai daug lėšų ir e, tuomet e, lieka mažiau lėšų e, investicijų, inovacijų, atsiprašau, paramai mažose ir vidutinėse įmonėse. E, Taigi ta, tą stambių įmonių klausimą reikia labai aiškiai pasvarstyti, taip pat įmonių e, veiklos perkelimo e, klausimą reiktų nagrinėti, nes e, čia komisijai norėčiau pasakyti, kad neužtenka garantijos, kad penkis metus tos lėšos bus naudojamos įmonėje. Mes turime iš karto užkirsti kelią tokiam atvejam, kai įmonės E, perkelia savo veiklą į kitą Europos šalį ir kad e, jos dėl to perkelimo kaip tik nebūtų finansuojamos iš ES e lėšų. Todėl čia buvo išvardinta, kokios papildomos taisyklės turėtų būti taikomos. Ir taip pat aš manau, kad daugumą procesų mes dar kol kas pakankamai neįvertiname galiu pasakyti, kad yra šimtai įmonių perkelimo atvejų, kur e, tam tikrą vaidmenį suvaidino ir ES parama. Šis tyrimas e, yra labai svarbus, jis pateikia daug aiškios informacijos, tačiau kol kas E, mes dar negalime padaryti kažkokių išvadų ir, ir pažadų ateit, ateičiai įmonėms dėl lėšų panaudojimo veiksmingumo. Köszönöm szépen. E, Mėly kolegos, Baigiame svarstyti dešimtąjį darbo tvarkės klausimą tokiu būdu. Dabar svarstant mūsų darbo tvarkę gavome prašymą pakeisti šiek tiek klausimų svarstymo tvarką ir 14 punktą aptarti anksčiau. Tai yra pono kolegos Marinėškų siūlytas įtraukti į darbo atvarkę klausimą. Tai yra 13. Manau, kad tam neturėtų kilti kliūčių. Jeigu ponas Cvikl būtų šalyje, jis atstovauja auditorumams. Tačiau kol kas salėje jo nematau. Taigi, pagal darbo tvarkos taisyklės galėsime pradėti svarstyti šį klausimą tik tai, kuomet atvyks į salę auditorumo atstovas, kuris savame suprantama nebuvo informuotas apie tokius darbo tvarkės pasikeitimus. Pone Maranėsku, galbūt turite pasiūlymų, kaip išspręsti šį, šią problemą. Aš, jeigu teisingai Aš siūliau pakeisti darbo atvarkę, kadangi ponas Ajelas Sender dar nebuvo salėje, o dabar, kadangi jinai atvyko, tai galime tęsti toliau kitų klausimų svarstymą ir aš jau nebeprašau dabar keisti klausimų eilės tvarkos ir galime ramiai laukti auditorumo atstovo atvykstant. Aš e, galbūt neteisingai įsireiškiau, sako pirmininkas, ne panas Marinesku prašė pakeisti <laughs> darbo tvarkės klausimų svarstymo tvarką, tačiau ponia Jala Sender. Pirmininkas atsiprašo. Ta padarė ponia Ines Ajala Sender. Taigi, kadangi darbo tvarkės Eilės tvarkos nekeisime, tai kaip ir numatyta, dabar svarstysime 11. Dabar tokias klausimą ES teisės saugos pareigūnų bendradarbiavimo ir mokymo agentūra, tai yra Europolas, ir sprendimų 2009-371 TVR ir 2005681 TVR panaikinimas. Žodžius tikiu panėjavose. Ačiū pirmininkė. Dėkoju sekretoriatui, taip pat ir ponai Marinesku. Kadangi nežinome, kokį tvarkaraščių šiandien. Nežinome, kokį tvarkaraščių šiandien skraidys lėktuvai. Dėkoju e, visiems už tai, kad e, buvo imtasi atitinkamų prevencinių priemonių mūsų darbo atvarkę bandant pakeisti. Čia kalba eina apie Libę komitetą, kuris yra atsakingas, teikimo nuomonė, dėl Europolo agentūros veiklos. Ar reaguojant į komisijos pasiūlymą pritaikyti Europolo agentūros veiklą prie naujų sąlygų ir aplinkybių Čia agentūra, apie kurią per pastaruosius mėnesius ir pastarąsias savaitės išgirdome nemažai svarbios informacijos, yra pakankamai veiksminga savo veikloje. Čia kalba eina apie atitinkamą įgaliojimų suteikimą pagal staties nuostatas susijusių, įgaliojimų susijusių ne tik su policijos pareigūnų veikla, tačiau taip pat ir su tam tikra, tam tikra baudžiamosios teisės aplinka jos sukūrimu. Mes varstėme teisės aktų rinkinį susijusiu su mokesčių situacija Europoje ir ši nuomonė ir šio kontekstu yra pakankamai svarbi. Savo nuomonėje ir atitinkamuose pakeitimuose norėčiau sustiprinti mūsų komiteto viso parlamento įgaliojimus susijusius su tuo, kaip yra kontroliuojamos ES biudžeto lėšos išleidžiamos šioms reikmėms. Savai suprantama, tam reikia surenkti atitinkamas diskusijas, nes pagal šių metų biudžeto vykdymo tvirtinimo procedūrą yra rengiamas pono Gerbrandžio pranešimas. Komisija yra pateikusi bendrai šio pranešimo vertinimą ir apskaitai pateikusi tinkamus pasiūlymus sujungti kai kurias atskiras agentūras, pavyzdžiui, Europolą ir Cepolą. Galbūt dėl geografinio artumo, taip pat dėl Panašaus veiklos pobūdžio šios dvi agentūros galėtų būti sujungtos į vieną tam, kad būtų skatinamas policijos struktūrų bendradarbiavimas. Aš e, įdėmiai perskaičiau pono Gerbrandžio pranešimą. Jis yra Niderlandų atstovas. Ir aišku, jeigu būtų šios dvi agentūros sujungtos į vieną, tai atsirastų nebloga galimybė tą naują agentūrą įkurdinti Hagoje, tačiau kaip ir kitų agentūrų atveju tokiam pasiūlymui buvo pasipriešinta, ir savo laiku mano frakcija pasisakė prieš šių dviejų agentūrų sujungimą, nes jos buvo įsteigtos siekiant e, skirtingų tikslų. Žinoma, čia kalba eina apie Europos policijos struktūras, tas klausimas yra pakankamai keblus ir todėl reikia pirmiausiai labai atidžiai ir išsamei išnagrinėti. Aš kol kas prijau tokios išvos kaip ir savo laiku, kuomet tvirtiname biudžeto vykdymą. Šios agentūros yra dvi skirtingos agentūros, turinčios visiškai skirtingus įgaliojimus. Aišku, Jų veiklos tikslinė grupė yra panaši, tačiau ne identiška, todėl nebūtų prasminga jų apjungti į vieną. Europolas gauna vis naujus įgaliojimus. Neseniai gavo papildomų įgaliojimų ir dabar sujungti Europolas su agentūra, kurios veiklos paskirtis yra škai kitokia susijusi su policijos pareigūnų kvalifikacijos kelimu ir mokymais, man atrodo, būtų šiek tiek neapgalvotas, skubotas žingsnis ir kyla klausimas, aišku, kiek bus lėšų sutaupyta arba būtų lėšų sutaupyta šias agentūras sujungus, kuomet šį klausimą keliu sustikdamas su kompetitingais pareigūnais, komisijos atstovais, su kolegomis iš biudžeto komiteto, iš Libė komiteto. Tai remdamas šiais e, pokalbiais ir sustikimais aš e, galiu pateikti atitinkamus pakeitimo pasiūlymus, iš, iš kurių išaiškėja, kad e, sujungus dabar skubotai šias dvi agentūras sukurtume daugiau problemų, nei jų išspręstume. Europolas turėtų dabar susitelkti ties jam patikėtomis naujomis užduotimis ir įgaliojimais ir tos užduotis yra apibrėžtos sutartyje, tuo tarpu CIPOL agentūra yra atsakinga už pareigūnų mokymus, tačiau dabar patekome į tokią situaciją, kuomet Junktinės karysės vyriausybė prarado susidomėjimą šią agentūrą, kuri yra sudėdamoji Jungtinės karalystės policijos akademijos dalis, tačiau baigus galioti sutarties terminui, visi partneriai, aišku, gali iš naujo suformuluoti savo pozicijas ir po to mes galėtume vėl apsispręsti. Tačiau Europolo atveju, manau, turėtume susitelkti ties svarbiausiomis Europolo funkcijomis. Ir Manau, kad e, atsižvelgiant į mūsų komiteto įgaliojimus e, susijusius su biudžeto vykdymo patvirtinimu, nors kaip tai sudėmėsi aštuntąjį pakeitimą, kuris buvo parengtas bendarbiaujant su komisijos tarnybomis. Komisija mane informavo apie tai, kad e, iš pradžių komisija neketina siūlyti sujungti šių dviejų agentūrų. Ir agentūrų sujungimo mintis buvo sąlygota būtinybės taupyti lėšas, tačiau policijos struktūrų bendradarbiavimas yra pakankamai keblus klausimas, jis turi būti sprendžiamas taip pat ir e, žemosios teisės E, aplinkos skūrimo kontekste nereikėtų šio klausimo spręsti skubotai, savame suprantama, galima žvelgti tam tikrų saveikumo atvejų abiejų agentūrų veikloje ir aš pateikiau čia kelis aspektus, kurie komisijos vertinimu galėtų būti verti dėmesio. Komisijos pasiūlyme Kalbam apie būtinybę sujungti šias agentūras, ten minimas e, minima atitinkamas e, vykdamasis vadovavimo komitetas, kuris turėtų būti sukurtas ir dubliuotų tokiu būdu dabar veikiančias agentūrų valdymo struktūras. Aš kol kas tokios būtinybės neižvelgiu steigti dar vieną vadovavimo instituciją, kurios e, funkcijos dubliuotųsi su jau dabar veikiančia, nes e, tas funkcijų dubliavimasis apsunkintų dabartinę veiklą. Taip pat Europolo, Eurojusto ir Olafo bendradarbiavimas pagal sutarties nuostatas ir e, veiklos ryčių Europolo ir Eurojusto atskirimą Europolas įgyvendina bendradarbiavimo tarp policijos struktūrų atitinkamus įgaliojimus. Europolas turi bendradarbiauti su Eurojustu. Atvirkščiai, Eurojustas turi turėti galimybę naudotis Europolo turimais duomenimis, todėl aš pateikiau atitinkamus pakeitimus ir palikau atitinkamas formuluotės. Olafo atveju siūlau e, ir teigiu, kad bu, būtina apibrėžti Olafo agentūros veiklas, tai yra kova su sukčiavimu ir būtinybė užtikrinti, kad būtų tinkamai naudojamos ES biudžeto lėšos. Tačiau man neatrodė prasminga e, sudaryti tokį įspūdį, tarytum Olafas būtų ES kažkokia policijos struktūra. Olafas turi konkrečias užduotis savo veikloje susijusias su biudžeto lėšų panaudojimu, tuo, taip, tuo tarpu Europolo ir Eurojusto įgaliojimai policijos struktūrų bendradarbiavimo skatinimo srityje yra daug didesnio masto. Bandant kurti bendrąją ES baudžiamąją teisę arba šiokias bendrasias baudžiamosios teisės sąlygas, tai Į tai būtina atsižvelgti, taip pat e, reikia kalbėti apie administracinę tarybą ir tinkamą direktorių atsakingą už kovą su sukčiavimu Europos Sąjungoje. Kitas kebus klausimas yra susijęs su interesų konfliktais. Šiuo atveju turiu paminėti, kad tiek administracijos taryba, tiek Europolo vykdomasis direktorius privalo būti kontroliuojami Europos e, parlamento tiek e, atlikdami savo funkcijas, tiek naudodami biudžeto lėšas, tiek būtų informacijos. Dėkoju iš jūsų pasiūlymus, kurias patikite ir pateiksite vėliau. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponė Ingai Greslė. Dank. Dėkoju. Kokia drama. Šis komitetas jau daug metų reikalavo CEPOL ir Europol sujungimo, ypač dėl problemų susijusių su CEPOL. E, ir tos problemos yra susijusios su tuo, kad CEPOL yra e, labai smulki organizacija, tai yra bene mažiausia ES agentūra tačiau e, nepaisant to, ji turėtų turėti, turi turėti visą administracinį, tokį administracinį aparatą, kaip ir stambi agentūra ir dėl to mes manėme, kad būtų prasminga sujungti CEPOL ir Europol, kad mokymai e, ir veikla, policijos e, e veikla vyktų toje pačioje vietoje. Ir aš aišku suprantu, kodėl direktorius, agentūros direktorius e, nori, kad išliktų savarankiška agentūra ir kad nori, kad jų būstinė išliktų ir toliau ten, kur ji yra, tai yra Londonė, jie nenori keltis į Niderlandus. E, ir e, taryba prisijungia prie tų argumentų ir dabar tai reiškia, kad mums tarsi užkirstamas kelias agentūrų reformai. E, mm, mes kaip tik šiandien ryte kalbėjome apie tai, ką reiškia išlaikyti tiek daug agentūrų ir ką tai reikš, jeigu mes ir toliau taip elgsimės. Mes labai greitai priartėsime prie penktosios kategorijos ribų ir jas peržengsime. Ir e, čia mes kalbame daugiau negu tik apie tas agentūras CEPOL ir Europol. Mes čia kalbame apie mūsų gebėjimą vykdyti reformas. E, ir Komisaras Šefkovičian sakė, kad e, yra sunku pakelti, kad 11 valandų per parą e, valstybės narės e, dėjuoja, skundžiasi dėl neteisingai veikiančių struktūrų Briuselėje, o tą likusią 12 valandą valstybės narės užkerta kelią reformoms tų institucijų. Tačiau dabar norėčiau eiti prie reikalo esmės dėl CEPOL ir Europol. E, E, yra parengti tyrimai dėl abiejų agentūrų, dėl abie, e, tyrimai dėl susijungimo ir tose tyrimuose yra pabrėžiama būtinybė susijungti, sujungti tas agentūras, yra studijų, kur e, atmetama šitą galimybę. Ir e, kalbant apie administravimo problemas mažos agentūros, tai jau yra argumentas perkelti jos valdymą į kitą, kitai didesnėje agentūrai. Tačiau esminis klausimas yra, ar bus perkelta būstinė, ar galima rasti e, e, kažkokias patalpas netoli Londono, bet gal tai yra brangi, brangiau, ar galima Cepolą perkelti į Europolo būstinę. E, ir mūsų komiteto narių dauguma pasisako už tai, ko mes reikalavome jau daug metų, tai yra reikia skatinti abiejų šių agentūrų susijungimą. Jeigu mes norime kažką keisti agentūrų sistemoje, mes turime turėti šiek tiek drąsos, nors šiek tiek drąsos. Aš pats, pati ilgą laiką dirbau agentūrų darbo grupėje ir ir mano kolegė iš socialdemokratų frakcijos, kuri daug metų dirbo su agentūromis, ji taip pat pasisako už e, agentūrų sujungimą, nes e, e, nėra tiesa tai, ką tu pasakėjai, kad visos e, nuomonės yra vieningos. E, man atrodo, būtų klaida nesujungti abiejų šitų agentūrų ir Ta mes matome, band, e, nagrinėjant aštuntą pakeitimą, kur yra kalbama apie šiokį tokį veiklos suartinimą, bet ne apie tikrą e, sujungimą. Manau, kad jeigu mes neišspręsime šito klausimo, tai vėliau iškils kitų problemų. Manau, kad e, mes turime suteikti galimybę įgyvendinti gerus sprendimus ir dėl to e, reiktų pasakyti, kad išnagrinėjus pakeitimus e, mes palaikome, mes palaikome e, komisijos pirminį pasiūlymą, nes jis atitinka daugiamečius parlamento ir socialdemokratų šio parlamento reikalavimus. Ir manau, kad mes turime išsaugoti bent jau kažkokį patikimumą, būti patikima institucija ir manau galime pasakyti komisijai, kad šitas komitetas pritarė jos nuomoniai. Manau, kad mes e, tikrai ger, esame gerai informuoti, mes nuolat nagrinėjame agentūras ir jų sistemą. Ir e, jeigu mes ilgiau lauksime, tai pamatysite, kokie kaštai mūsų laukia. Iš, iš tiesų tada aš jums linkiu tikrai daug sėkmės ir džiaugsmo dirbant ta, su ta tema. Taigi, manau, kad mes turėtume palaikyti komisijos pasiūlymą, o e, galiu pasakyti, kad mes savo ruoštų tai nepalaikome pranešėjos pateiktų pakeitimų ir norėčiau paprašyti visų kolegų labai rimtai pamastyti, nes mes čia esame tokioje takoskiroje. Ponas Balčytis paprašė žodžio, prašau. Ačiū, pirmininkaujantis. E, Klausimas, sujungimo klausimas e, visada yra skausmingas. Ir aišku, kad mes šiandieną diskutuojam apie dviejų agentūrų, kurios galbūt finansinė prasme ir nebus e, kažkaip tai labai skausmingos. Tačiau tai yra precedentas, kuris natūralu kelia kitą klausimą, tai yra dėl tam tikrų politinių sprendimų arba politinių susitarimų, kurie buvo e, kažkiek tai metų praeitie, tai 10, 15 ar 20 metų. Aš irgi pasisakyčiau už gana didelę ir plačią visų agentūrų reformą, tačiau reikia tą matyti daryti sistemiškai. Tada reikia pirmiausia spręsti klausimą, Strasbūro klausimą. Tai nėra 10 milijonų e, eurų per metus, tai yra 200 ir galbūt kiti priskaičiuoja ir daugiau milijonų eurų per metus. Reikėtų tada sistemiškai peržiūrėti irgi, ar yra naudinga ir tikslinga Luksemburgo kai kurių institucijų buvimas, pavyzdžiui, vertimo biuro ir ten daug kitų dalykų. Todėl aš tikrai šiandieną manau, kad gal nėra pats tinkamiausias metas šiandieną, kada yra tikrai daug problemų, įnešti ne tik tais finansinį, bet ir politinį klausimą į mūsų darbo atvarkę. Ir todėl aš vis dėlto palaikyčiau pranešėjus poziciją kad šitos dvi agentūros galbūt ir gali, galbūt labiau efektyviau dirbti, įvedant tam tikrus pakeitimus su jų funkcijas ir tarpusavio sąveikos ryšius nustatant. Ačiū. Tisztelt eh, bizottság, Most megadom a szót eh, Charles Williams eh, eh, úrnak. Gerbiami kolegos, norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Prieš pereidamas prie klausimo, ar turėtų susijungti agentūros ar ne, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie vykdomąją, apie valdybą, kurią mini pranešėjas. Tai iš tikrųjų būtų toks agentūros organas, kuris e, galėtų veikti tarp valdybos posėdžių kad būtų sukurta tokia, sukurtas toks um, organas, yra numatytas bendrame sutarime. Ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad komisijos pasiūlymo nuostatoje numatyta, kad um, tokia taryba gali būti įsteigta, bet ji neprivalo būti įsteigta. Ir galiausiai pasakysiu, kad e, komisija pasižymėjo tai, ką pasakė pranešėjas apie šį, apie mūsų pasiūlymą. Dabar pereikime prie agentūrų sujungimo klausimo. Komisija pateikė pasiūlymą sujungti dvi agentūras - Cepolą ir Europolą. Ir šis pasiūlymas yra pateiktas vis dar uh, jis galioja, komisija kitų pasiūlymų neturi. Ir priminsiu, kodėl mes pateikėme šį pasiūlymą. Pirmiausia, mes manome, kad galima pasiekti sinergijos, suvienijant ES parmą teisėsaugos sričiai vienoje vietoje. Ir kalbant apie parama veiklai, oper, operatyvinės funkcijas, keitimas informacija, kuri užtikrina Europolas ir tai, kas yra skirta mokymams, kurie yra Cepolo veiklos rytis. Būtent todėl mes siūlome, kad Cepolas turėtų integruotas į Europolą, tai būtų Europolo akademija, Europolo skyrius. Mes manome, kad suvienijus e, mokymus ir operatyvinį aspektą viskas būtų veiksmingiau, mokymai būtų tinkamesni ir būtų atitinkamai reaguojama į konkrečios veiklos poreikius. Antras svarbus aspektas - sąnaudos. Mes manome, kad nedubliuojant paramos funkcijų mes galime sutaupyti lėšų, bet tai būtų ne vien sutaupytos lėšos, kurios atgal patektų į ES biudžetą, o tai būtų sutaupytos lėšos, kurios, kaip ir matosi finansinėje dalyje, būtų skirtas toliau teisėsaugos mokymų schemai. Tai politinis komunikatas, kurį komisija pateikė tuo pat metu, kaip ir pasiūlymą dėl teisės akto. Ir to pasiūlymų numatoma geriau struktūruota sistema, kaip ES būtų galima veiksmingiau vykdyti policijos pareigūnų mokymą. Mes manome, kad reikėtų 12 etatinių darbuotojų, norint įgyvendinti šį pasiūlymą ir turint omenyje, kad dabar yra visur mažinamas darbuotojų skaičius, Tai m, užsibrieštų rezultatų mes pasiektume būtent pasinaudoję tokią sinergiją. Taigi nesiūlome taupyti taupimo vardan, bet siūlome taupyti, kad būtų galima e, suderinti ir veiksmingesnį padaryti mokymų ir veiklos aspektą teisės saugos rytyje. Ir dar trumpai apie. Pasakysiu, kad uh, bendraime požiūrėje dėl agentūrų, kuriam pritarė praeitą vasarą trys agentūros, buvo išdėstytas būtent toks požiūris į sujungimą ir komisiją e, pateikė gairės e, gruodžio mėnesį ir tas teisės akto pasiūlymas, kurį mes pateikėme, yra pirmasis, kuriame atsižvelgiama į tas bendrai politinių lygmenių tarp institucinį e, požiūrį. Ačiū pirmininkė. Szépen köszönöm. Eszmecserénk végén megadom a szót a jelaszem. Labai ačiū. Diskusijų pabaigoje vėl suteiksiu žodį, ponė Jelasender. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už išsakytas pastabas, taip pat komisijos atstovui už jo mintis. Noriu priminti, kad svarstat agentūrų veiklos klausimą. Parlamentas e, jau nekartą svarstė įvairius e, šio klausimo aspektus. Parlamentas taip pat pagėdavo, kad pavyzdžiui, Santero komisijos e, darbo metu būtų įsteigtos naujos agentūros. Po to buvo šios minties atsisakyta, bandoma iš išorės samdyti įvairius paslaugų teikėjus, po to vėl klausimus spręsti komisijos struktūrų viduje. Aš manau, kad tai neprisideda prie ES institucijų įvaizdžio gerinimo piliečių akise. Turime aiškiai pasakyti, apibrėžti kiekvienos agentūros užduotis, veiklos sritis, taip pat turime apsispręsti, kokios struktūros turi veikti Briuselėje visuomet teigiama, kad agentūros neturėtų veikti pagal Briuselėje veikiančių institucijų struktūros principą arba principus agentūros veikia atskirose valstybėse narėse. Dabar e, teigiama, kad CEPOL e, agentūra turėtų būti uždaryta Junktinėje karalystėje ir taip galėtų Tai būtų galima pakengti ES policijos pareigūnų mokymams ir rengimui, tačiau jeigu mes ilgalaikėje perspektyvoje svarstome šių agentūrų, kurias patys, patys įsteigėme veiklos naudą, tai e, turime aiškiai pasakyti, kad jeigu agentūrų pavadinimuose yra e, žodis POL kaip e, Europol ir SEPOL, tai nebūtinai reiškia, kad šias agentūras galima sujungti vieną su kita. Ir aišku, galbūt ruošiantis rinkimams, e, kai kuriuose valstybėse tokie veiksmai ir sulauktų pritarimo, kitose tačiau ne. Galima diskutuoti apie būtinybę agentūroms bendradarbiauti tarpusavėje, kurti bendradarbiavimo tinklą, užtikrinti saveikumą E, tie aspektai, savame suprantama, yra svarbus, nes komisija yra pateikusi daug pasiūlymų, kurie dar nėra įgyvendinti, ypač skatinant bendradarbiavimą personalo samdymo, informacinių technologijų naudojimo srityje, tačiau nebūtinai tai reiškia, kad kažkur reikia veikiančią agentūrą uždaryti ir ypač besirengiant reikimams, aš nemanau, kad tokie veiksmai būtų uh, prasmingi, nes e, čia mes patirtume tam tikrą jojo žaidimo poveikį, kai viena agentūra būtų uždaroma, kita atidaroma ir, ir, ir taip toliau ir panašiai. Europolo įgaliojimai yra pakankamai sudėtingi. Šios agentūros paskirtis yra kovoti su kibernetiniu organizuotu nusikalstamumu. Ir e, tai yra nauja galiojimų sritis patikėta Europolui, apie tai ir sutartyje yra aiškiai parašyta. Bar klausimas yra komisijos atstovai, ar sutartis apskritai gali būti laikoma teisiniu pagrindu Europolui organizuoti mokymo kursus. Man dėl to kyla e, rimtų abejonių, galbūt komisija galėtų šios abejonės išsklaidyti. Komisija savo pasiūlyme taip pat teigia, kad e, sujungus abi agentūras nuo 15-20 metų būtų galima stopyti 17 milijonų eurų lėšų. Tačiau čia kyla klausimas, ar Europolui bus skirta papildomų lėšų renkti policijos pareigūnų mokymus. Taigi Šį klausimą norėčiau taip pat užduoti ir išgirsti į atsakymą komisiją. Mums pateikia informaciją apie sutaupysiamas lėšus, tačiau nieko nekalba apie e, būsimas papildomas išlaidas. Aš manau, kad šiuo atveju nieko nebus sutaupyta, viską pasvėrus gerai, o jeigu nieko nebus sutaupyta, tai neverta ir pradėti šio proceso, nes e, policijos pareigūnų mokymai turės būti vykdomi tikrai ne internetu, vykdomi konkrečiose vietose, konkrečių gyvų instruktorių. Kovos su organizuotų nusikalstamumu komitetui ir jo nariams tokiems kaip ponas Ekolino ir aš, Europolas tapo viena, vienu iš svarbiausių informacijos teikimo šaltinių ir aš neižvelgiu čia jokio poreikio šias dvi agentūras sujungti, vadovaujantis vien taupimo sumetimais. Pat reikia kalbėti ir apie agentūras, kurių buveinės nėra Briuselėje, tačiau e, kurios yra pakankamai matomos ir valstybėse narėse. Sėpa agentūra būtų galima kaip pavyzdį pateikti. Dabar yra aiškus įgaliojimai, kurie yra suteikti Sėpolui ir Europolui. Todėl mes turėtume uh, susitelkti dabar ties tomis užduotimis, kurios yra svarbiausios, tai ir būtinybė kovoti su organizuotu nusikalstamu, ne tik Europoje, tačiau ir visame pasaulyje. Jūta Hauk yra gavusi atitinkamus darybinius įgaliojimus. Ir e, turime nepamiršti e, taip pat ir kokiai šaliai Jūta Hauk atstovauja ir kad toje šalyje, tai yra Vokietija, rugsėjo 22 dieną vyks rinkimai. E, Tuo tarpu kolegės iš kitų šalių, ponė Matijo, nepritarė ponės Hauk e, pozicijai ir aš manau, kad mes dabar neturėtume karštą galvą bandyti spręsti agentūrų sujungimo klausimus, nes agentūros jų veikla padidina ES institucijų pastebimumą piliečių akise. Ir apskritai pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ar pagal sutarties nuostatas Europolas gali atlikti tas komisijos jam, jam patikėtas naujas funkcijas. Nepastebėjau, kad Pone Greslė taip pat prašė žodžio. Ir prieš suteikdama žodį poniai Greslė, norėčiau paprašyti komisijos atstovo Galbūt jūs galėtumėte sureaguoti į ponios Sander e, nuomonę. Paračiau jums. Prašau, žodis jums. Just on the specific question about the... Buvo užduotas e, Konkretus klausimas apie kompetencijas pagal sutartį ir teisės pagrindą. Sutarties 88 straipsnis yra tas teisinis pagrindas, kuriuo remiasi Europolo veikla. Ir būtent tas straipsnis atitinka Europolo specifiką, būtent parlamentinio tikrinimo nuostatą ir taip toliau kiek e, tai susijęs su mokymais. E, Mokymų teisinis pagrindas yra sutarties 87 straipsnis. ES gali būti nustatytos e, priemonės susijusios su darbuotojais. Ir mes pateikėme tokį pasiūlymą, kokį pateikėme, nes matome, kad sutartyje nėra nuostatų, kurios neleistų Europolui, įsteigtam pagal 88 straipsnį, būti taip pat ir ta priemonė, kuria remiantis ES būtų remiamas mokymas, mokymai. Tokiu požiūriu rėmėsi komisija. Ačiū pirmininkė. Köszönöm. Akkor most megadom a szót eh, Gressle képviselőasszonynak. Dėkoju, dabar suteiksiu galimybę poniai Gressle pasisakyti ir tada dar kartą suteiksiu žodį Ajal, poniai Ajalai Sander. Paprašiau žodžio tik dėl to, kad aš e, Nesup, e, bent jau taip nesupratau, kad mes žadame uždaryti agentūrą, kad mes vis atidarome ir uždarome agentūras. Buvo išsakytas toksai prie, e, priekaištas, mes niekada neuždarėme jokios agentūros. E, 2004 2000 metais buvo keturios agentūros, dabar yra 37. Taigi nėra taip, kad jeigu mes susidurėme su mini agentūra, kuris susiduria su didžiulėmis veiksmingumo problemomis, kad jeigu mes ją e, tiesiog priglausime po kitos agentūros sparnų, tai nereikš, kad CEPOL iš viso išnyks. E, man atrodo, kad tos pastabos, kurios čia buvo išsakytos, tie priekaištai yra tikrai perdėti ir netgi absurdiški. Ir aš norėčiau e, paklausti, kas čia vyksta. Mane tikrai stebina, kokios e, emocijos čia kyla dėl šito klausimo. Man atrodo, kad juk turėtų būti įmanoma imtis kažkokių racionalių sprendimų, padaryti kažkokius e, racionalius veiksmus. E, ir jeigu parlamentas dabar tampa e, tarybos kažkokiu įgaliojimu, bet tuo pačiu reikia išklausyti tokį tokius priekaištus, tai tikrai yra baisu. Galiu pasakyti, kad ponė Juta Hauk, su kuria mes kartu dirbame darbo grupė, jinai jau daugiau nei prieš metus pristatė savo darbo rezultatus ir tada mes plenarinėje sesijoje visi balsavome už tai, už Jutos Hauk rezultatus. Dabar staiga keičiama yra pozicija. Tai jeigu taip yra, tai aš manau, kad mes visi labai klystame, darome didžiulę klaidą ir, ir, ir pavyzdžiui, ES piliečius, nesvarbu ar jie būtų britai ar vokiečiai, agentūrų klausimas domina tik tai tiek, e, kad jų dabar yra 37, o po kelių metų gal jūs bus 50. E, mes matome didžiulės ES reformas ir jos e, vyks ir be mūsų, nes, pavyzdžiui, CEPOL šita agentūra buvo įkurta be mūsų, tai yra tarybos e, priemonė ir mes bandėme e, šiek tiek demokratizuoti tos agentūros kur, steigimo procesą, bet e, tada mums taip pat nepavyko kažko pasiekti. Taigi, e, e, e galiu pasakyti, kad vargščia Jūta visiškai nesusijusi su e, rinkimais Vokietijoje. E, šita pastaba, šitas priekaištas taip pat buvo neteisingas. Aš nežinau, kodėl mes negalime spręsti esminių klausimų, kodėl mes čia diskutuojame, reikia iš, iš karto pasakyti, kad mes nenorime spręsti tokių klausimų. Dėkoju, dabar sutiksiu žodį poniai Ajalai Sander. Eh, Galbūt aš neteisingai kažką pasakiau, neteisingai išsireiškiau, bet turiu pasakyti. Pone Greslė yra jaunesnė už mane. Aš tikriausiai turiu daugiau darbo parlamente patirties. Aš stebėjau diskusiją žiniasklaidoje dėl įvairių programų, pavyzdžiui, Leonardo, ir dabar matau, čia yra tas pats principas, kuomet užduotis perkeliamos į išorę, kuomet komisija e, užduotis, kurios tenka jai, dėl to, kad neturi pakankamai personalų, perkelia kažkur į išorę. Ir e, kažkada buvo priimtas toksai sprendimas, Bet vėliau e, buvo kuriamos ir toliau kitos agentūros dėl to, kad komisija vis gauna daugiau užduočių. Dabar jau mes esame 28 valstybės narės ir natūralu, kad komisija E, turi daugiau užduočių. Ir manau, kad jeigu piliečiams mes aiškiai paaiškinsime, jie, jos, jie tikrai supras, kodėl kūriamos agentūros. Ir manau, kad valstybės narės didžiuojasi, kad jų teritorijoje yra agentūros. Valstybės narės bendradarbiauja su agentūromis, jos rūpinasi tuo, kad tos agentūros jų teritorijoje gerai veiktų. Ir mes plenarinėje sesijoje balsavome už agentūrų steigimą, o dabar susidurėme su tokia situacija, kai susiduria e, skirtingos tradicijos bet mes norime, kad nepaisant visų problemų, agentūros veiktų kaip įmanoma geriau. Ir manau, kad e, tai yra esminis pagrindas E, tai yra visų diskusijų pagrindas. Kuo mes labiau e, darysime visą reikalą sudėtingesnį, kuo sudėtingesnis bus administravimas, kuo sudėtingiau mes čia viską e, aptarinėsime, tai, tai tuo bus sudėtingesnė ir priežiūros sistema. Dėl to turi likti aiškumas ir skaidrumas. Europolas turi likti Europolų, toks koks jis yra, su savo užduotimis ir su savo sutartimi. Komisijos atstovas sako, kad nėra uždraus uždrausta teikti mokymo paslaugų, kita vertus nėra užda, uždrausta ir, pavyzdžiui, įdarbinti e, skrydžių valdymo specialistų ar juos e, mokyti, juos ruošti. Tai, kad tai neįrašyta į sutartį, tai ne, nebūtinai reiškia, kad e, yra leidžiama visa ta veikla. E, man susidaro įspūdis, kad e, Europolas e, gavo atitinkamus įgaliojimus ir mūsų kolegos, kurie nuolat susiduria su Europolu, su jo bendradarbiavimo, mato, kaip Europolas e, atlieka savo užduotis, kas kasdieną e, dirba su Europolu, kas e, žino e, Europos baudžiamosios teisės subtilybės, tai tie kolegos sako, kad Europolas turi likti toks, koks jis yra. O tas. E, CEPOL e, bandymas bet kokiu atveju perkelti į Hagą, e, mano manimu, yra klaidingas ir manau, kad mes ir toliau turėtume pasirūpinti skaidrumu ir aiškumu, turėtume aiškiai suformuluoti e, užduotis, kurios tenka abiems agentūroms, kaip ir buvo anksčiau, jos jau buvo tos užduotis suformuluotos, parlamentas ir auditorumai turi tikrinti tų agentūrų veiklą ir turime daryti viską, kad tos agentūros veiktų kiek įmanoma geriau. Dėkoju, e, ponė parlamentarė. Dabar baigiame nagrinėti 11 darbo atvarkės punktą ir pereisime prie 12. Čia mes kalbėsime apie Europos GNSS agentūros įsteigimą ir kalbėsime apie dalinį reglamento 912-2010 e, metų keitimą. Ir už šią temą atsakinga ponia Ajela Sander, e, suteiksiu jai vėl žodį. Sí. El... Eh, gracias, señor presidente. Estamos en el caso. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia šioje nuomonėje vertinama Galilėjo projekto ateitis ir atitinkama agentūra siekiant pagerinti jos veiklos pajėgumus ir sudaryti geresnės sąlygas veiksmingiau atlikti jai patikėtas užduotis bei tinkamiau naudoti patikėtas biudžeto lėšas, pateikiau atitinkamus pasiūlymus dėl pakeitimų, kuriuose siekiama dar kartą pabrėžti parlamento vaidmenį skiriant agentūros e, vykdomai direktorių, remiantis e, tuo pačiu modeliu, kurį bandome pritaikyti ir kitoms agentūroms, tokiu būdu siekdami atkreipti dėmesį padidėjusias parlamento galės, kitaip tariant, būtinybę surenkti atitinkamą kandidatų svarstymą parlamento komitetuose ir įvertinti įvairias galimas alternatyvas. Netikimi pasiūlymai susiję taip pat su agentūros vykdomąją veiklą, su akreditacija. Komisija yra pateikusi savo pasiūlymą, aš galilėjo projekto klausimą nagrinėjau jau pakankamai ilgai ir manau, kad pasiūlymas aiškiai atskirti tarpusavį šis dvi sritis yra priimtinas, kad nekiltų arba siekiant išvengti galimų interesų konfliktų. Atitinkami pakeitimai yra taip pat pateikti. Juose kalbama apie galinius, galimus interesų konfliktus, kuriems būtina užkirsti kelią. Aviacijos e, saugos agentūra ESA ir joje dirbantis ekspertai yra sukaupę daug e, praktinių žinių tarptautinio bendarbiavimo srityje. Ir e, Todėl, kalbant apie būtinybę užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams, būtina pasitelkti tuos ekspertinius gebėjimus, tačiau Žinoma, turime pripažinti, kad inžinieriai ant medžio ar medžių taip pat neauga, mums reikia juos parengti. Taigi viena vertus reikia siekti išvengti interesų konflikto, kita vertus mes privalome užtikrinti, kad agentūra sugebėtų atlikti savo funkcijas. Ir tokiu būdu manau, kad siūloma siūlomas požiūris yra pats priimtiniausias. Komisija pagristai ir atsižvelgdama į tai, kad būtina plėtoti agentūros veiklos pajėgumus, pateikė tinkamą pasiūlymą ir nekantrinį laukiu kolegų minčių. Ačiū pranešėjai. Pane Kovoda paprašė žodžio. Bocsánat, eh, Mr. Eh, Schnitger, eh, aki Pirmininkas atsiprašo. Panas Šmit, gauna žodį. Hma patiktame sąraše buvo ir žydė kita pavardė. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Iš tikrųjų, kolega turėjo būti čia, bet negalėjo dalyvauti. Norėčiau padėkoti taip pat ir poniai Ajala Center dėl jos labai produktyvaus pasiūlymo, dėl GNSS reglamento pakeitimo, kurį šiandien svarstome. Pone Ajala Center pabrėžė, kokios buvo komisijos pasiūlymo patikimo priežastis. Gal šiek tiek papildysiu. Mes, ką bandome padaryti, tai um, um, papildyti konsensusą tarp Europos parlamento ir tarybos um, dėl Galilėjo ir Egnos. Ir pagrindinis elementas, kalbant apie valdyseną šiuo atveju, yra sustiprintas GNSS agentūros vaidmuo. Agentūra, kaip žinote, įsikūrusi Prahoje. Ir taryba ir parlamentas norėtų, kad GNSS tektų didesnis vaidmuo mm, ir atsakomybė už Egnos ir Galileo ir taip pat, kad būtų taikomos papildomos priemonės aiškiai atsijėti su šiomis dviem iniciatyvomis susijusias pareigas su ankstesnėmis atsakomybės rytimis. Taigi yra dvi agentūros atsakomybės rytis, kurios turi būti atskirtos. Viena vertus dabartinė atsakomybė už saugumo akreditavimą e, sistemų ir antra tai, kas bus taikoma nuo 2014 metų, tai yra atsakomybė už sistemų veikimą. Kodėl reikia atskirti? Atsakymas paprastas, jeigu norime, tarkime, paleisti satelit, satelitą, palidovą, tai turi būti priimti sprendimai dėl saugumo akreditavimo ir tai gali atidėti, šiek tiek užvilkinti paleidimą. Tai viena priežastis ir būtent todėl komisija siūlo, kad reikėtų sustiprinti taip vadinamą um, kinų e, sieną tarp šių dviejų sienų ir siūlomos trys priemonės. Pirmoji yra darbo programos parengimas, taigi viena vertus um, kalbama apie administracinės valdybos darbą, kuri renktų darbo programą ir kita vertus saugumo akreditavimo taryba renktų tuos darbo programos rezultatus, kurie susijęs su saugumo akreditavimu. Ir galiausiai ataskaitų teikimas administracinės, tikliau vykdomojo direktoriaus agentūros pareiga būtų teikti ataskaitas, atsiskaityti komisijai, tarybai ir parlamentui dėl agentūros veiklos. Ir mm, saugumo akreditavimo valdybos pirmininkas turės e, teikti ataskaitą dėl dalykų susijusių su saugumo akreditavimu. Ir dar dėl funkcijų atskirimo svarbus aspektas tie darbuotojai, kurie dirba su saugos akreditavimu. Komisija siūlo uh, suteikti papildomas galės saugumo akreditavimo valdybai, tiksliau jos pirmininkui, kad jis turėtų teisės, teisę priimti sprendimus dėl personalo paaukštinimo, pavyzdžiui, ar įdarbinimo, kuris dirba su saugumo aspektais. Taigi, mm, tokie buvo tikslai dėl GNSS. Svarbus antras elementas ir jis buvo trumpai paminėtas ankstesnėse diskusijose būtent suderinti GNSS reglamento tekstą su bendruoju požiūriu. Reglamente, kurį pasiūlė komisija, yra tam tikrų pakeitimų, kad būtų gyvendinti tie pakeitimai, kurie taikomi visų agentūrų teisiniam ar agentūros teisiniam pagrindu. Ir trečias Būtina užtikrinti, kad agentūra galėtų nuo 2014 metų vykdyti naujai jai skirtas funkcijas. Dar reaguojant į tai, ką išdėstė ponia Ajala Sender, mes visiškai sutinkame su parlamento ketinimu didinti skaidrumą ir atskaitomybę, kad būtų vengiama interesų konfliktų. Ir mes labai atidžiai nagrinėsime tos pasiūlymus, kuriuos pateikė ponia Ajala Sender ir mes Džiaugiamės galėdami su jie bendradarbiauti ir be abejo su kitais Europos parlamento nariais, ieškant geresnių tam tikrų aspektų formuluočių, bet iš principo mes sutinkame su pasiūlymais. Ačiū pirmininkė. E, Dėkoju. Matau, kad norinčių pasisakyti nėra. Pone Aela Sander, ar jūs dar turite kažkokių pastabų? Prašau, žodis jums. Norėčiau padėkoti komisijai ir kolegoms. Tai tokia labiau techninė tema, tačiau esu tikra, kad dar bus pateikta ir daugiau pakeitimų, o aš aišku esu pasirengusi juos visus išnagrinėti ir noriu visiems padėkoti. Ačiū. Dėkoju ponė pranešėja. Azt elfelejtettem bejelenteni, úgyhogy ha... Pamiršau vieną dalyką. Norėčiau padaryti vieną pranešimą. Ankstesnis 11 darbo tvarkės punktas dėl Europol ir CEPOL susijungimo. E, kalbant apie šį darbo tvarkės punktą, dėl šio klausimo galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 18 diena. Ir e, ta pati diena, rugsėjo 18 diena, yra ir galutinis pakeitimų pateikimo terminas dėl e, Europos GNSS agentūros. Dėl abiejų šių klausimų reikia pateikti pakeitimus iki 12 valandos rugsėjo 18 dienos. Gerbiami kolegos, dabar pradėsime nagrinėti paskutinį mūsų darbo tvarkės punktą. Tai yra 13 darbo tvarkės punktas. Čia nagrinėsime specialiai ataskaitą numeris 22 iš 2012 metų. E, mano sąrašai yra pateikti įvairūs numeriai, bet tai yra specialioji ataskaita numeris 22. Ar Europos integracijos fondas ir Europos pabėgėlių fondas veiksmingai pristeda prie trečių šalių piliečių integracijos? Iš karto suteiksiu žodį ponui Marijan Marinesku. Mūsų pranešėjai, prašau. Thank you, chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Auditorumai pastatė, pristatė savo, pristatė savo ataskaitą dėl e, audito e, šių programų. Šios programos e, turi solidžią, solidų pagrindą ir yra įgyvendinamos valstybių narių e, lygmenyje ir prisėda prie bendro e, šių programų vertinimo, teigiamo šių programų vertinimo. Tačiau yra tam tikrų pasiūlymų, reikia pagerinti teisinės nuostatas, e, atsižvelgiant į ankstesnės problemas susijusias su integracijos fondu ir pabėgėlių fondu. Komisija atsižvelgia į audito rūmų rekomendacijas, kalbant e, taip pat ir apie išlaidas ir jų planavimą e, naujoje daugiametinėje finansinėje programoje. Mes matome, kad komisija siūlo įvesti privalomų rodiklių sistemą nuo 2013 iki 2020 metų ir e, įpareigoti valstybės nares įgyvendinti, e, nustatyti rodiklius e, taip pat ir nacionalinėme ligmenyje ir turėtų pradėti šitą rodiklių sistemą veikti e, per naująjį programavimo laikotarpį 2014-2020 metais. E, svarbu taip pat kalbėti apie e, šių programų, šių fondų vertinimo sistemą, e, tokią kokią siūlo komisija. Vienas iš esminių dalykų yra tai, kad yra reikia geriau integruoti ESF ir EMF politikas siekiant geriau integruoti trečiųjų šalių piliečius ir todėl e, komisija siūlo stiprinti bendradarbiavimą. Manau, kad tai yra tinkamas pasiūlymas ir pagal subsidiarumo principą reiktų suteikti galimybę toms valstybėms narėms, kurios e, nori savo nacionalinėse programuose e, nustatyti šių klausimų sinergiją. Bet taip pat komisija turėtų uh, E, sudaryti galimybę e, siekti šių fondų e, sinergijos, pasirašant susitarimus su trečiosiamis šalimis. Ačiū. Dėkoju. Pone Marinesko, dabar suteiksiu žodį audito rūmų atstovui, ponui Milan Martin Cvikl. Prašau, žodis jums. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, reporting member. Ponai ir ponios, gerbėmi parlamento nariai, ačiū už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti. Padėti žmonėms iš įvairių ES vietų integruotis į visuomenės yra svarbus ES prioritetas ir per pastaruosius dešimtmečius ES suaktyvėjo veikla šioje srityje, ir siekiama skatinti integraciją pasitelkiant Europos integracijos fondą ir Europos pabėgėlių fondą. Audito rūmai atliko analizę siekdami išsiaiškinti, ar šie fondai iš tikrųjų padeda integruotis trečiųjų šalių piliečiams. Aš trumpai apibendrinsiu audito rūmų išvadas ir vėliau galbūt pateiksiu rekomendacijas bei galėsime aptarti įvairius klausimus. Auditorumai nustatė, kad nors galima konstatuoti teigiamus rezultatus, kuriuos teikia atskiri audituoti projektai, e, vis dėlto fondų panaudojimo vertinimo sistemos yra nepakankamos, todėl kad e, valstybės narės nenustatė tinkamų tikslų bei rodiklių susijusių su metinėmis programomis. Ir be to komisija e, pateikė tarpinę ataskaitą, bet nepateikė pakankamai informacijos, pagal kurią fondai būtų įvertinti. Be to, e, nei komisija, nei valstybės narės neturi pakankamai informacijos, kuri leistų tinkamai nukreipti lėšas. Be to, pats Pati programų struktūra trukdo veiksmingai ją įgyvendinti. Yra numatyta didžiulė ilga e, kontrolės grandinė Kontrolė vykdo valstybių narių valdžios institucijos ir yra didžiulė administracinė našta gavėjams. Mes nustatėme, kad valstybių narių atsakingos institucijos iš esmės atlieka savo pagrindinės funkcijas, nors um, yra tam tikrų problem, programų struktūros problemų bei tam tikrų apribojimų, pavyzdžiui, darbuotojų trūkimas. Tačiau Buvo nemažai vėlavimų įgyvendinant SOLID programą. Konkrečiai buvo per vėlai priimti teisės aktai, per vėlai buvo pateiktos programos, taip pat kilo kitų problemų. Taip pat valstybėse narėse kilo ar buvo nustatyta tam tikrų silpnų pusių susijusių su valdymu ir kontrolės sistemomis kurių komisija nenustatė laiku ar nenustatė pakankamai anksti. Ir visos šios problemos mūsų nuomonė lėmė tai, kad programa buvo e, įgyvendinta neveiksmingai. E, tik 66 procentai 2007 ir 77 procentai 2008. Toks yra įgyvendinimo rodiklis. Kaip ir sakė pranešėjas ir kaip jūs žinote, komisija jau sureagavo į mūsų audito rezultatus ir patirtį įgytą įgyvendinant daugiametę finansinę programą ir supaprastino fondų struktūrą 2014-2020 metų laikotarpiu. Ir šis auditas yra vienas iš tų, kurių metu mes galėjome išnagrinėti tos pasiūlymus dėl busimos daugiametės finansinės programos ir 2012 metų savo rašte pateikėme mūsų požiūrį į komisijos pasiūlymus. Tačiau viena mūsų rekomendacijų kol kas neįgyvendinta. Būtent e, mes audito metu nustatėme, kad trūksta nuseklumo ir nėra pakankamo koordinavimo su kitais ES fondais, ypač tai pasakytina apie ES fondą, kuris e, pagal kurį numatoma žymiai didesnės lėšos integravimo priemonėms. Auditas parodo, kad e, visos, jeigu, kad visos Europos integracijos fondo priemonės gali būti finansuojamos iš Europos socialinio fondo. Pavyzdžiui, kalbos pamokos trečiųjų šalių piliečiams yra finansuojamos iš Europos socialinio fondo ir iš Europos integracijos fondo. Mm, taigi, taip pat naudojamas ir Europos regionų fondas. Taigi yra trys priemonės tiem patiems dalykams finansuoti. Mes taip pat nustatėme, kad koordinavimas tarp Europos socialinio fondo ir Europos integracijos fondo nėra pakankamas. Todėl mes siūlome, kad reikia atlikti išsamų integravimo vertinimą, nepriklausomai nuo to, ar migrantai yra ES piliečiai ar trečiųjų šalių piliečiai. Ir mes dabar pateikėme savo nuomonę, kurioje būtent tai ir sakoma. Problema yra ta, kad Europos integracijos fondas ir Europos socialinis fondas ir jų funkcijos persidengia ir todėl jie nėra naudojami veiksmingai. Tai yra išdėstyta mūsų rekomendacijose ir mes nurodome galimybę, kaip užtikrinti, kad abu fondai, Europos socialinis fondas ir Europos integracijos fondas, būtų veiksmingiau naudojami. Mes prieš paskutinėje pastraipoje išdėstome tas rekomendacijas, remianti subsidiarumo uh, principų reikia numatyti galimybę valstybėms narėms nacionalinėse programuose numatyti sinergiją ir papildomumą abiejų fondų ir taip užtikrinti, kad partnerystės susitarimuose tarp valstybių narių būtų stiprinta, sustiprinta sinergija tarp abiejų fondų. Ir ne vien šis pranešimas, bet ir kiti pranešimai kurie buvo pateikti, taip pat atspindi šias mūsų išvadas. Norėčiau Jums padėkoti. Ačiū. Kas ant seipen? Ačiū. Gerbimi kolegos, dabar suteiksiu žodį ponui Martinui Šiferiui arba poniai Makovei. Jie paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Mes jau pakankamai išsamei pristatėme komisijos vertinimą susijusi su auditorumų patiktomis rekomendacijomis, taip pat pranešėjo parengta nuomonė į darbinį dokumentą dėl specialiosios auditorumo ataskaitos mes vertiname teigiamai. Pateikti pasiūlymai e, yra priimtini, mes pritarėme auditorumo rekomendacijoms ir pranešėjo Marinesku mintims turint omenyje, kad jis taip pat yra pranešėjas dėl vidaus saugumo fondo ir pasienio kontrolės priemonės. Tai jis yra pakankamai dėkingoje situacijoje šiuo atveju, rengdamas šios du pranešimus, noriu pasakyti, kad atsižvelgiame į labai daug gautų rekomendacijų, apie tai minima ir darbinėme dokumente. Esame dėkingi už tai, kad e, šios dalykus buvo atsižvelgta tiek pranešime, tiek specialioje ataskaitoje. Mes e, ypač siekime supaprastinti e, administracijos procedūras, sumažinti biurokratinę naštą, periname nuo metinės veiklos programų prie daugiamečių veiklos programų, siekiame sustiprinti skaidrumą ir atsisakome vienos iš trijų institucijų dabar dalyvaujančių fondo lėšų administravimo veikloje, ateitie liks tik tai audito institucija ir už lėšų panaudojimą atsakinga institucija tarptautinių lygmenių. Manau, kad šiuose sritise jau nemažą indėlį įnešėme ir ateitie veikiausiai e, neliks didelių skirtumų tarp vidaus politikoje naudojamų keturių skirtingų priemonių e, migracijos, pabėgėlių, e, integracijos sritise šiuo metu funkcijos kai kur dubliuojasi, ypač pasienio integracijos ir pabėgėlių fondų lėšų panaudojimas ir veikla šiuo metu kai kur persipina. Ateitie mes sieksime sukurti veiksmingą, e, skaidrų ir paprastą šio fondo lėšų administravimo sistemą, kai kuriuose rekomendacijose kalbama apie būtinybę iš šių, šių fondų e, šių fondų lėšomis papildyti Europos socialinį fondą arba atvirkščiai. Tačiau e, šios atinkamus sprendimus turi pirmiausiai priimti atsakingos už lėšų panaudojimą institucijos ir valstybių narių lygmenių dažnai šios institucijos e, yra skirtingos institucijos, e, kurios reglamentuoja ir administruoja šlėšų panaudojimą, todėl labai sudėtinga kartais yra koordinuoti veiksmus, kalbant apie stebėsenos politiką ir teisinius aspektus, klausimai susiję su socialiniu fondo lėšų panaudojimu ir e, klausimai susiję su bosimuoju prieglopščio ir migracijos fondu. E, Svarstamos įsiūmos priemonės yra teikiamas visiškai skirtingame politinėme kontekste. E, Pavyzdžiui, e, viskas priklauso nuo to, ar teikiami pasiūlymai susiję su bendra migracijos politika ar su e, kitomis politikos sritimis, pavyzdžiui, integracija pabėgėlių. Taip pat būtina pabrėžti, kad labai sunku atskirti vieną nuo kitų kitos, e, nuo kito veiksmų susijusių su trečiųjų šalių pabėgėlių integravimu ir e, su mišrių grupių integravimu, įskaitant ES piliečius, todėl reikia laikytis aiškios pozicijos, kad integravimo priemonės negali būti taikomos ES piliečių atžvilgių ir tos priemonės paprasčiausiai apribotų jų judėjimo laisvę šioje srityje esama e, aiškaus teisinio e, barjero, nepaisant e, to, kad integracijos fondas dėl savo skirtingo pobūdžio palyginti su socialiniu fondu negali apreipti integracijos priemonių. Kalbant apie komisijos pasiūlymo devintąjį punktą, kuriame numatomos integravimo priemonės, mes siekiame laikytis kuo pragmatiškesnio požiūrio, bandydami reaguoti taip pat ir į nevyriausybinio organizacijų, valstybių narių, kompetitingų institucijų vykdančių priimtus sprendimus, raginimus įtraukti atitinkamą gyventojų kategoriją, asmenų kategoriją, siekiant sėkmingai įgyvendinti pateiktus projektus. Uh, įtraukti tas kategorijas, kurios nebūtų įtrauktos į bus, būsimojo prieglopščio ir migracijos fondo e, lėšų panaudojimo sritį. Tai yra tos ribos, e, kurias mes galime e, nusibrėžti ir auditorumų specialioje ataskaitoje jau yra pateikiamas atitinkamas išvados, kad tarybos išvadų uh, patvirtintus atinkamas tarybos išvadas, e, valstybės narės praktiškai susiskirsti į dvi stovyklas. Vien, vienoms priimtinas labiau pragmatiškas požiūris kaip ir mums, kitoms e, tačiau labiau rūpi e, griežtai vadovautis teisiniu požiūriu, aiškiai nubrėžiant tą liniją, kurios nevalia <clears throat> peržengti. Tai yra e, laikytis požiūrio, jos laikosi požiūrio, kad ES piliečiams negalima taikyti integracijos priemonių, tačiau kol kas tas sprendimas yra dar embrioninėje stadijoje ir reikia laukti, kol visos valstybės narės susitars dėl kompromiso, pritars siūlomam sprendimui tiek, norėčiau pateikti atsakymų, reaguodamas į pranešėjo ir audito rūmų atstovo mintis, atsižvelgdamas į tai, kad visi klausimai susiję su e, finans, busimomis finansavimo priemonėmis vidaus politikos srityje dar yra svarstomi trejato darybose tarp Europos parlamento tarybos. E, todėl dabar gilintis į e, detalę susijusią su įvairiais pakeitimais komisijos pasiūlymams ir e, būtinybė atsižvelgti į auditorumo išvadas, galbūt šiuo metu dar nevertėtų, reikėtų viską palikti darybų eigai, e, kadangi e, taryba, parlamentas ir komisija šiuo metu kaip tiks trejato formate ir svarsto šios klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Mėly kolegos. Noriu paklausti, ar dar kas nors e, norėtų tarti žodį šią temą. Nematau norinčių kalbėti, tuomet e, atrodo, kad tokiu būdu visi aukštai vertina pono Marinesku parengtą e, nuomonę ir jam dabar suteiksiu žodį apibendrinti diskusijas. Dėkoju. Galiu sureaguoti tik į tai, ką pasakė komisijos atstovas. Šiuo metu e, vyksta e, dėrybos dėl šio klausimo ir matau, kad komisija jau vertina dėrybų progresą ir įtraukia į tą vertinimą visus rezultatus susijusius su susitarimais. Tose dėrybose e, taip pat reikia nepamiršti partnerystės susitarimų, nes tuo pačiu metu vyksta dėrybos tarp valstybių narių ir komisijos dėl partnerystės susitarimų. Todėl aš norėčiau paprašyti komisijos įvertinti galimybę į kitą e, programavimo laikotarpį įtraukti e, tas rekomendacijas valstybėms narėms, kiek įmanoma labiau pasinaudoti e, fondų sinergiją. E, nes, kaip žinote, dabar yra leidžiama finansuoti vieną projektą iš kelių fondų socialinių, socialinio fondo, regioninės plėtros fondo e, ir sanglaudos fondo. Ar būtų galima apsvarstyti tokią galimybę? Manau, kad e, ji tikrai prisidėtų prie protingo lėšų panaudojimo. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Gerbiami kolegos, baigėme nagrinėti visus mūsų darbo tvarkės klausimus, kadangi prie kitų klausimų nėra e, jokių klausimų, tai mes e, norėtume užbaigti posėdį, bet prieš tai E, pasakysiu, kad kiti mūsų posėdžiai įvyks čia Briuselėje 2013 m. rugsėjo 25-26 dienomis. Dėkoju Jums visiems už tai, kad dalyvavote posėdėje ir skelbiu šio posėdžio pabaigą. Kuš...